savo vietas. Puiku. Pagal mūsų darbo atvarkę perėsime prie balsavimo dėl uh, septynių rezoliucijų. Su pirma, tai rezoliucija dėl uh, žodžio laisvės, informacijos laisvės Italijoje bei kitose ES valstybėse. Pirmąjį rezoliucijos pasiūlymą pateikė trys politinės frakcijos, APP, e uh, Na, ir, ir e, tai faktiškai e, bendri rezoliucijų pasiūlymai, naujų pakeitimų negauta. Taigi periname prie balsavimo, balsuoti pradam.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 balsavo 644, 297 už, 322 prieš, sulaikė 25. Taigi atmestas šitas pasiūlymas dėl rezoliucijos. Tada pereikime prie kito bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos. Teikinė PP, e, pakeitimų irgi negauta. Pirmininkė, aš reikalauju pasinaudoti taisyklę 151, e, kad būtų galima pasisakyti EPP vardu dėl bendro teikimo rezoliucijos e, dėl informacijos laisvės ir e, informacijos laisvės Italijoje ir kitose ES valstybėse. Aš manau, kad e, iš tikrųjų parlamentui yra gėda e, tiesiog balsuoti be diskusijų. Aš manau, kad e, šitos e, rezoliucijos pagrystos e, neteisingais neteisingomis prielaidomis, neteisinga informacija ir iš esmės tai yra politinis įrankis, kurio manipuliavo tam tikros jėgos rinkimų išvakarėse. Mes be abejo suprantame, kad e, sunku įrodyti, jog asmenys, kurie pasakė už šį pakeitimą, demonstruoja netoleranciją internete ir savočką inkvizitorišką požiūrį. Pavyzdžiui, Josės Ramago literatūros Nobelio premijos laimėtojas e, yra kritikuojamas štai, kas yra Portugalas, akivaizdu, kas pasako prieš informacijos laisvę. Gerai, dėkuoju iš pasakymą, bet dabar um, balsuosime tvirojų būdu dėl kito pateikto rezoliucijos projekto. Prieš susilaikę. Kad nebūtų jokių abejonių, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Taigi pradėjome balsuoti. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. 678 balsai. 258 už. 347 prieš. 703 susilaikė. Taigi atmetamas rezoliucijos projektas. Dabar pereikime prie balsavimo e, rezoliucijos projekto, kurį pateikė NSR grupė. E, nepateikta E, pakeitimo balsuosime atviroje būdu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Norėtumėte pasitikrinti? Na kągi, patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojam. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. 678 balsai, 301 už, 351 prieš, 26 susilaikė. Taigi atmestas. Bien. Pasamos ahora. Sí, ¿cómo se llama? Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 147. Pirmininkė, pagal 147. Noriu priminti, kad šie rūmai savo diskusijas dėl žmogaus teisų pasaulyje dar 2000. E, 7 metais e, nusprendė nepaminėti, kaip dabar siūlo PP, e, individų, kurie atstovauja kažkokias tai aukštas politinės pareigas ar mm, aukštų politinių pareigūnų ar aukštų funkcionierių. Taigi, turėtumėm laikytis tos pačios filosofijos, kaip ir e, anksčiau PP frakcijos pateiktos nuostatos dėl Italijos prezidento Džordžio Napolitano. Labai ačiū. Pane Susoli. Jūs e, iškėlėte klausimą dėl netinkamumo pagal 157 straipsnį su procedūrinėse darbo taisyklėse. To pasiekoje pirmininkas Buzek e, išanalizavo šitai su paklausimai, jisai įsigilino į visas detalės ir esu tikras, kad jūs turbūt suprasite. Juk darbas buvo atliktas kruopšiai ir išvados buvo tokios. 7, 8 ir 9 e, pakeitimai, kuriuos jūs minėjote, tiesiogiai susiję su tekstu, kuris siūlomas keisti. Antra jomis nesiekiama išbraukti arba pakeisti teksto. Taip pat jomis nesiekiama pakeisti tam tikrų teksto pastraipų. Ir šios pataisas neturėtų taip pat turėti įtakos teksto versijoms skirtingoms kalbomis. Dar vienas rezultatas būtų tai, kad griežtai pritaikius 157 straipsnio nuostatą E, pirmininkui atrodo, kad e, visos sąlygos yra išpildytos ir šie pakeitimai tikrai yra neprimtini. Tai yra dėl to, kad jie galėtų būti netinkami. Taigi pirmininkas daro išvadą, kad pakeitimai yra tinkami, primtini ir dėl to tai, kad paminėtas prezidentas Napolitano, kuris yra su mūsų gerbiamas bičiulis, bus įtrauktos, kadangi mes galime savo tekstuose minėti kai kurias politinės figūras. Na, o grįžtant dabar prie jūsų reikalavimo, ponė Sasoli, yra kitų alternatyvų, kurias mums atveria procedūros įsiklės. Uh, Pavyzdžiui, galite teikti žodinį pakeitimą arba galite balsuoti prieš šios pakeitimo. Tai yra kitos alternatyvos, kurias jums numato taisyklės. Pane Mauro, žodis jums. Eh, signor Presidente, concordando pienamente con l'interpretazione data dalla Presidenza. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu interpretacijom su taisykliu, kurios pateikė pirmininkas, mes e, siūlytumėm palikti pakeitimus, tačiau paprasčiausiai siūlyčiau, kad prezidento vardas ir pavardė būtų išbraukti iš teksto. Taigi siūlyčiau, kad e, laikantis įprasnės tvarkos, jog asmenų vardų ir pavardžių nereikėtų įvardinti, mes e, išbrauktumėm žodžius Džordžio Napolitano, bet visą kitą pakeitimų tekstą paliktumėm ir būtų galima balsuoti dėl šių pakeitimų. Tai aš manau, pirmininkė, E, išlaikytų Italijų, mūsų pagarbą Italijos Respublikos pirmininkui, kuris, tiesą sakant, pasakė tai, ką jis jautė, nes būtina pasakyti ir ką, ką savo mūsų taip pat girdėjo visų politinių frakcijų atstovai. Kągi, ačiū ponui Mauro, toliau ponas Enaldi. Ačiū pirmininkė. Aš pasižymėjau pirmininko komentarą dėl to, ar priimtini šitą pakeitimą. Aš tiesiog e, siūliau, tiksliau, kreipiausi į tuos, kurie teikė šios pakeitimus, siūlydamas jiems pagalvoti, neverta juos imti. Aš nemanau, kad e, Italijos prezidento vardo pavadės paminėjimas ką nors iš esmės pakeistų. Nors, tiesą sakant, e, nemačiau niekad e, jokių precedentų, kad pavyzdžiui kitų uh, valstybių parlamentarai paminėtų, tarkim, karalienę Elizabetą ar kokią nors Vokietijos kanclerį ir panašiai. Taigi aš tiesiog e, kreipiuosi kolegas ir raginu iš rezoliucijos atšaukti 789 pakeitimus. Kągi labai gerai, ponė Sasoli. Kadangi jūs esate asmo, kuris kėlė šį klausimą ir kadangi mes turime pasiūlymą, kurį pateikė ponas Mauro, reaguodamas jūsų prašymą. Gal norėtumėte pasakyti ir pakomentuoti šią temą? Mes esame pasirengę išbraukti Italijos, vardą, pirmi, Italijos prezidento vardą ir pavardę iš pakeitimų ir be abejo balsuosime prieš. Na kągi, labai puiku, tuomet taip ir padarysime. Italijos valstybės vadovo vardą ir pavardę iš teksto išbrauksime. O dabar pereikime prie keturių grupių pateikto rezoliucijos projekto, tai yra socialistų demokratų, liberalų, žaliųjų ir gui grupės. Ir šios rezoliucijos projektų keičiame visi ankstesni pasiūlymai. Pirmiausiai balsuojame dėl penktojo pakeitimo šiam dokumentui už, prieš, susilaikę, atmestą. Tada dešimtasis pakeitimas, vėlgi elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 687 balsavo, 306 už, 340 prieš, 308 susilaikė atmestas pakeitimas. Dabar aštuntasis e, pakeitimas, vėlgi elektroninis balsavimas. Se cierra la votación. Balsavimas baigtas. 676 balsai, 318 už, 343 prieš, 15 sulaikė, atmesta. Dabar turime ponė Melau žodinį pakeitimą. Prašom pristatyti jį. Ačiū pirmininkė. Skamba mano pakeitimas štai taip. E, socialistų vyriausybė Portugalijoje prie prisprendimo, kad e, reikia e, apriboti pasakymą apie Portugalijos televiziją. Dabar asmo, kuris kalbėjo per televiziją, tiesą sakant, asmeniui yra iškeltas ieškinys Portugalijos vyriausybės. Na, šito žodinio pakeitimo nepriemame. E, visuotinis protestas, taigi e, dabar balsuojame toliau dėl pakeitimo numeris. Ne. Dėl 3, atsiprašau. E, 677 balsavo, 338 už, 320 prieš, 19 sulaikė, taigi patvirtiname. Ketvirtoji pastraipa, dar elektroninis balsavimas, pradėme. Balsavimas baigtas. 686 balsai. 339 už, 326 prieš, 21 susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, vėlgi elektroninis balsavimas, pradėme. Se cierra la votación. Balsavimas baigtas. 387 balsai iš viso, 301 už, 368 prieš, 18 susilaikė. atmesta. Penktasis paragrafas, e, elektroninis balsavimas, pradedam. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. 686 balsai, 345 už, 324 prieš, 17 sulaikė, patvirtiname. Toliau šeštoji pastraipa, vėlgi elektroninis balsavimas, pradedam. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. 684 balsai, 342 iš jų už, 327 prieš, 15 susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl 7 pastraipos, elektroninis balsavimas, pradedame. Se cierra la votación. Balsavimas baigtas. 687 balsai, 346 už, 318 prieš, 23 susilaikė, patvirtinta. Toliau, septintoji citata. Balsam, kas už, kas prieš, susilaikėm. Pasitikrinkime elektroninių balsavimų, nes nelabai aišku. Balsavimas pradamas. Se cierra la votación. Balsavimas baigtas. 687 balsai, 345 už, 323 prieš, 19 susilaikė. Patvirtinta. Dabar septintasis pakeitimas, elektroninis balsavimas, pradedame. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. 688 balsai, 302 už, 346 prieš, 40 susilaikė, taigi atmesta. Balsuojame dėl devintojo pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu, pradame. Se cierra la votación. 600. Balsavimas baigtas. 183 balsai, 326 už, 335 prieš, 22 susilaikė atmesta. Dabar balsuojame už B konstatuojamąją dalį. Pradame balsuoti už, prieš. Man pasirodė, kad e, patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Uh, Balsavimas baigtas. 688 balsai iš viso, 343 už, 326 prieš, 19 sulaikė, taigi patvirtinta. Toliau antrasis pakeitimas. E, vėl balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. 690 balsų, 269 už, 338 prieš, 803 susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Na dabar kalbėsime apie trečiąją konsultuojamą dalį, joje yra dvi dalis, taigi pirmiausia elektroninis balsavimas dėl uh, uh, trusios dalies, bet pirmiausiai balsuojame paprastai už pirmosios dalies uh, e, patvirtinta, dabar antroji dalis elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. 689 balsai, 339 už, 331 prieš, 19 susilaikysiu. Patvirtinta. Taigi antroji dalis patvirtinta. Dabar periname prie pirmojo pakeitimo, vėl elektroninis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. 691 balsas, 271 už, 339 prieš, 81 susilaikė, taigi atmesta. Toliau D konstatuojami dalis, kas už, prieš, atrodo patvirtinta, susilaikė, patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, vėlgi elektroninis balsavimas, pradame. Balsavimas baigtas. 688 balsai, 261 už, 338 prieš, 89 susilaikė. Atmesta. Dabar turim ponus Ašerio žodinį pakeitimą. Prašome, pristatykite jį. Pirmininkė, norėčiau priminti šiems rūmams tą faktą, kada Europos parlamentas neturėtų priimti rezoliucijų, kuriuose taikomi dvigubi standartai. Noriu pacituoti pavyzdį iš savo šalies, iš Vengrijos, kur finansų ministras e, pradėjo baudžiamąją bylą, iškelia baudžiamąją bylą žurnalistui, nes jam nepatiko tai, ką žurnalistas apie jį parašė. Man, nemanau, kad e, Italijos premjero paminėjimas tekste ir nepaminėjimas tos kitos bylos, kur yra daug rimtesnė Vengrijoje, e, savotiškai iliustruoja dvigubų standartų taikymą. Taigi aš kreipiuosi kolegas kairėje. E, nesistokite ir nebalsuokite prieš šį pakeitimą, nes tai tik tai parodytų, kad jūsų veikla nedaugiau kaip tiesiog šau. Pasirodymas, kuris skirtas e, pjudyti vienos iš valstybių premjerui, būtent premjerui tos valstybės, kurioje valdžioje nėra kairiųjų, kita vertus, e, ten, kur socialistų vyriausybė elgėsi panašiai, jūs analogiškų pretenzijų nekeliate. Tai iš tikrųjų nėra sąžininga. Parlamentas neturėtų vadovautis dvigubais standartais. E, norint, e, jeigu norime e, ginti žurnalistus, kurie patiria politinį spaudimą dėl politinių bylų, galiu pasakyti, kad Vengrija iš tikrųjų vyriausybė neseniai iškėlė baudžiamąją bylą žiniasklaidos atstovams, konkrečiai Tomašui Pindrokui, Matėl Hirlop laikraščio žurnalistui. Ir turime menį, kad baudžiamoji byla buvo iškelta žurnalistui, kuris tyrė e, vyriausybės kabineto aukšto rango nario veiklą ir taip pat e, galimus ryšius su Europos komisaru. Visą tai e, sudarė aukšto politinio spaudimo atmosferoje, kuri vyroja Vengrijoje. Taigi, turint visą tai omeny, aš raginu jūs iš tikrųjų išlaikyti politinį patikimumą ir e, susilaikyti nuo apjudimo tiesiog vieno politinio asmens, vienos politinės figūros, kurim nepatinka, bet iš tikrųjų tada jau e, nedarydami jokių skirtumų kairien ar dešinien, e, kovokime už spaudos ir informacijos laisvę visoje Europoje. Ačiū. Ačiū, ponė Sari. Jūsų žodinis pakeitimas išklausytas. Ar yra kas prieštarautų šitokiam žodiniam? Uh, pakeitimai. La, la, la. Silencio. Pirmininkas reikalauja tylos. Ar galėtumėm šiek tiek drausmės salėje užtikrinti? Prašom tęsti. Ha sido rechazada. Pono Sair pakeitimas atmestas, todėl dabar eikime prie E konstatuojamosios dalies. Vardinis balsavimas balsuojame. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. 684 parlamentarai balsavo, 331 už, 327 prieš, 26 susilaikė. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Balsavo 689, 319 už, 344 prieš, 26 susilaikė, atmetame. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Pradedame. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. Balsavo 686, už 335, prieš 338.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 Christ. Ponios ir ponai. Pone Mauro, prašom, sėskit. Pasamos, por tanto, a examinar la propuesta de resolución del grupo. Taigi, dabar periname prie žaliųjų rezoliucijos projekto. Europos laisvojo alijanso. Pakeitimų šiai rezoliucijai nėra pateikta. Balsuojame. Kas už? Votos kontra. Kas prieš? Kas galime patikrinti elektroniškai. ¿Qué es FD? ¿Qué quiere decir? Es del grupo de Karach. ¿Cómo se dice? Freedom and Democracy. Freedom and Democracy.

kurį parengė Europos laisvės ir demokratijos grupė. Paskeitimų nėra. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Irgi galime patikrinti. Elektroniškai balsuojame. Baigiame balsuoti balsavo 676, 257 už, 399 prieš, 20 susilaikė. Atmesta. Toliau rezoliucijos projektas, kurį pateikė Europos vieningi kairieji NGO grupė. Pakeitimų nėra, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar pereiname prie rezoliucijų projekto, kurį pateikė socialdemokratai. Pakeitimų nėra. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vėlgi tikriname. Pradedame balsuoti kortelėmis.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 ir galiausiai balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kurį pateikė liberalų frakcija, liberalų demokratų frakcija, pakeitimų nėra, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname, tikriname elektroniškai, pradedame balsuoti. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. Balsavo 3, 684, 338 už, 338 prieš. 8 susilaikė. 38 en contra, 8 abstenciones, rechazada. Atmestam. Senor Mauro. Pone Mauro. Pone Mauro. Ar jūs norite pasisakyti? Ar norite dėl darbo tvarkos pasisakyti, ponė Mauro? Per informarla. Gerbiamas ponė pirmininkė, noriu jums išsakyti labai rimtą mintį, tai nėra susiję su balsavimu. Norėčiau, kad parlamento pirmininkai pažvelgtų į šią problemą kuo greičiau ir užtikrintų, kad būtų apgintos mūsų prerogatyvos. Šiandien rytą mūsų parlamento narys, mūsų frakcijos narys matė, kaip Italijos policijos pareigūnai e, tikrino jo kambarį čia Strasbūrė. Todėl jis buvo priverstas. Atsiprašau, jo kambarį tikrino e, Italijoje, nes Strasbūrė, jis tai pamatė Strasbūrė. Paaiškėjo, kad Italijos teismas leido policininkams atlikti kratą Italijos parlamentaro bute. Tai yra akivaizdus mūsų imuniteto pažeidimas. Norėčiau paprašyti gerbiamo pirmininko, kad šis parlamentas ir jūs, gerbiamasis ponė, išnagrinėtumėt Italijos teismų veiksmus ir pasirūpintumėte, kad šis e, Europos parlamento narys iš Italijos e, nenukentėtų tokiu atveju, kad nebūtų pažeistas jo imunitetas ir jo privilegijos. Este... Ačiū, ponė Mauro. Parlamento pirmininkai šį klausimą išnagrinės, akivaizdu, kad svarbu apginti mūsų privilegijas ir imunitetą. Ponas Landsbergis. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš tikiuosi, kad ankstesnis nelemtas balsavimas dėl Lietuvos įstatymo ir dar jo neegzistuojančio varianto padėjo daugelį mūsų kolegų suprasti, kokiam pavojui turime užkirsti kelią, kad ES nevirstų Sovietų sąjunga. Bergis, Labai ačiū, ponė Landsbergi. Dabar pradedame balsų paaiškinimą. Ponas Ribelinė, prašom žodis jums. Ponas Ribalinis dabar pasisakys.